Nikol Fonten atminimą. Ponios ir ponai, penktadienį, nuo penktadienio mūsų asmeniniai duomenys yra geriau saugomi, o taip atsitiko todėl, kad įsigaliojo nauji teisės aktai. Europos parlamentas sunkiai dirbo su šiuo dokumentu, ypač pranešėjas Albrecht Beje, jis netrukus taps ministru Vokietijoje. Linkime jam sėkmės. E, duomenų apsauga ir privatumas. Šioje srityje matome vykstantį didžiausią perversmą nuo, nuo interneto atsiradimo laikų. Ir Manykime, kad Europa išliks lyderę avangardę duomenų apsaugos rytyje. Tos platformos ir tie verslai, kuriems mes perdodame savo duomenys, dabar turės deklaruoti, ką ketina veikti, daryti su tais duomenimis. Taip pat jie turės gauti mūsų aiškų sutikimą, nesvarbu, kur įmonė yra įsisteigusi. Taip mes išvengsime spragų ir skandalų, kaip neseniai atsitiko, kai tūkstančiai vartotojų, naudotojų nukenčia nuo neteisėto duomenų panaudojimo. Per 72 valandas būtina pranešti apie duomenų saugumo pažeidimą o bauda numatyta iki 4 procentų <clears throat> apyvartos, metinės apyvartos, tai milijardai eurų. Internetinės platformos privalo elgtis atsakingai nuo šios ES piliečių duomenimis. Aš džiaugiuosi, kad skaitmeninės platformos įsipareigoja laikytis mūsų taisyklių. Tačiau mūsų darbas nėra baigtas, nes technologija keičiasi labai sparčiai. Todėl reikia tinkamos teisinio reglamentavimo bazės. Tikėkime, kad interneto įmonės, operatoriai dirbs atsakingai. Be privačių domino apsaugos